Kitas darbo tvarkės klausimas yra tarybos ir komisijos pareiškimai dėl didžiojo 20-ko susitikimo Pittsburgė, kuris įvyks rugsėjo 24-25 dienomis. Dabar norėčiau suteikti žodį tarybos ir komisijos atstovams. Ir pirmiausia, pirmoji kalbės tarybos vardu Cecilija Malstrom. Prašau. Ačiū labai gerbiamas pirmininkė, gerbiami e, parlamento nariai, komisijos e, nariai. Man didelį garbė čia atstovauti Švediją kaip pirmininkaujančią valstybę. Pirmininkaujantį valstybę kartu su komisija atstovaus ES Pittsburgo susitikime rugsėjo 24-25 dieną. Mes rytoj kalbėsimės Briuselėje, kad suformuluotume bendrą oficialią poziciją. Kalbėsime apie ekonominės ir finansinės krizės pasiekmes ir tai, kokias, kokiu priemonių reikėtų imtis, kad atgaivintume finansinį ir ekonominį sektorių taip pat e, apie G20 vaidmenį kaip tarptautinį fo, e, forumą imtis šių priemonių finansinėse rinkose. Mes turime kaip galima greičiau imtis priemonių, kad susitvarkytume su šią krizę kaip galime e, greičiau. 5 procentai artimiausių E, metu e, gali sudaryti bendro vidaus e, produkto sąnaudos susijusios su krize. Turėtume būti labai atsargus tvirtindami, kad blogiausia jau praėjo. Tačiau ekonominė situacija yra dar nestabili ir yra pavojus, kad situacija dar kartą gali pablogėti. E, taigi šis klausimas bus pagrindinis ateityje. Taigi situacija yra dar neužtikrinta, tačiau ji galėjo būti dar blogiau. Koordinacija ir bendradarbiavimas tarptautinėme lygmenyje yra pats svarbiausias dalykas, kad užtikrintume tvarų atsigavimą ir užtikrintume ateityje tvarų vystimasi pagrįsta tvarių pagrindų. G20 susitikimas e, kalbės apie pasaulio banko ir tarptautinio valiutos fondo e, vaidmenį ir veiksmus, kad užtikrintų ekonominį prieaugį ir užtikrintų finansinį stabilumą visame pasaulyje. E, konkrečiau G20 procesas užtikrino šiuos rezultatus. Mes turime spręsti bendrai tas problemas, kurios ištiko mūsų ekonomikas. Turime suformuoluoti bendrą požiūrį ir e, spręsti bendrai. Tai yra pagrindinė efektyvių priemonių prielenda. E, Londone pavasarį e, priėmė bendrų pozicijų viršūnių susitikime, priėmėme stimulacinius paketus ir e, kaip reguliuoti finansų rinkas. Mes taip pat pasirūpinome, kad Tarptautinis valiutos e, fondas turėtų užtikrinti pakankamus išteklius, e, kad remtų mūsų ekonomikas ir finansinių institucijų galimybės remti situaciją pasaulyje ir laiku perspėtų apie tokias problemas, jeigu jos iškiltų ateityje. Dar daug teks padaryti, tačiau yra padaryta pažanga. Tai pasiekta yra e, koordinuojant bendras tarptautinės pajėgas. Mes kartu su e, kitomis G20 valstybėmis e, padarėme didelę pažangą, kad užtikrintume strategišką atsakymą ir sprendimą šiai finansiniai ir ekonominiai kriziai. Mūsų sprendimai turi būti e, paisomi, e, kai prieimi pasauliniai sprendimai. Rytoj e, vakare bus priimti svarbus sprendimai ir prieš G20 finansų ministrų susitikimą Londone, kuris turėtų parengti Pittsburgo susitikimo gairės. Mes tikimės, kad Pittsburgo susitikimas e, padės užtikrinti e, pažangą finansų srityje, bet ir kitose srityse. E, finansų ministrai ES valstybių stipriai pasisakė už vairias priemonės finansinio stabilumo stiprinimui. Mes turime pirmauti užtikrinant efektyves pasaulinės priemonės atsisakyti premijų ir kad premijos būti, būtų proporcingos pasiekimams. Tai yra labai svarbu, kad užtikrintume geresnę e, priežiūrą finansinėme sektorėje. Tai yra lemiamas dalykas, kad užtikrintume stabilumą ateityje. E, Financial Stability Board e, Pittsburgo susitikime praneš apie savo e, principus, kaip nustatyti e, premijų principus. Tai turėtų būti įgyvendinamos strategijos, užtikrinančios finansų institucijoms e, sveikas ir atsakingas premijų ir atlygio sistemas. Aš tikiuosi, kad mes toliau teiksime stimuliavimą mūsų ekonomikoms, kiek tai reikės. Tačiau kai kurios e, priemonės turės būti pamažu mažinamos e, ir grįšime su, prie subalansuotų viešųjų finansų. Žinoma, koordinavimas ir kaip tai bus įgyvendinama sudarys patį svarbiausią komponentą mūsų tvariam ekonominiam atsigavimui. Dar vienas didelis iššūkis - tai yra užimtumas. Mes turime labai atidžiai formuluoti tas priemonės e, ir pasverti sąveiką tarp finansų ir struktūrinės politikos. Esu įsitikinusi, kad mes atlaikysime protekcionizmą ir užtikrinsime teisingas žaidimo taisyklės pasaulio rinkose. Finansų reguliavimas ir priežiūra čia būtinas bus koordinavimas, ir tos ypatingosios priemonės, kurių ėmėmės, kad užtikrintume e, ir paremtume finansinį sektorių. Ir tai būtina e, imtis tiek tarptautinėme, tiek ES lygmenyje. Tai kalbėsime, apie tai kalbėsime rytoj, kalbėsime Pittsburghe ir artimiausiais metais. Mes e, norėtume, kad tarptautinės finansų institucijos turėtų pakankamų išteklių ir e, turėtų aiškės politinės e, gairės. Šias problemas reikia spręsti kaip galima greičiau, kad finansų institucijos galėtų toliau tęsti savo svarbų darbą. Galiausiai, gerbiami nariai, būtina politiškai ryštingai e, spręsti klausimus pasitinkant Kopenhagos klimato konferenciją. Tai yra vienas iš Švedijos kaip pirmininkaujančios valstybės prioritetų. Svarbiausia imtis priemonių, kad užkirstume kelią klimato atšilimui ir skatintume e, tvarę ekonomiką. Pittsburgo susitikimas e, tikimės, e, kad padės užtikrinti finansavimą, padedant užkirsti kelią klimato kaitai. Mes e, pažadame atsakingai ginti ES poziciją ir ją pateikti kitoms valstybėms. E, rytoj vakare su valstybių vadovais aptarsime, e, ko pasaulis galėtų tikėtis iš ES. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Lauksiu dabar narių klausimų ir atsiliepimų. And... Dėkoju. Dabar žodis komisijos atstovui. Komisijos vardu pasisakys komisijos narys Žuokim Almunija. Ačiū pirmininkė ponė ministrė Malstrom, gerbėmieji parlamento nariai. Džiaugiuosi galėdamas pirmą kartą kreiptis į naujai išrinktą parlamentą. Sveikinu Jūs tapus šio parlamento nariais. Ir manau, kad visi mes galime bendrai pasidalinti atsakomybę iškilusią mums finansinės ir ekonominės krizės akivaizdoje. Tam mums reikės susigražinti piliečių pasitikėjimą, pasitikėjimą ES stabilumu ir užtikrinti, kad ir toliau siektume kuo didesnės sanglaudos. G20 diskusijos kitą savaitę kaip tik ir telksis ties tomis temomis. Ši diskusija vyksta svarbiu šiam parlamentui laikotarpiu. Nors parlamentas ir turi savo gyvenimo ritmą, neišvengiamai ir jam teks tas temas aptarinėti. G20 sustikimas yra trečiasis toks sustikimas tarp vyriausybių ir valstybių narių po Lehman Brothers firmos žlugimo ir nuo tos e, beprecedentinės krizės pradžios. E, pirmasis toks įvyko pereitų metų lapkričio mėnesį, antrasis Londone balandį. Ir mes jau galime pasakyti, kad tokie formai suvadino teigiamą vaidmenį reaguojant į krizę. Svarbiausia yra užtikrinti koordinuotą atsaką. Ir tokie sustikimai turi užkirsti kelią dar gilesniai kriziai, e, leisti stabilizuotis finansų sistemai ir išvengti dar didesnės krizės. E, tokio lygio sustikimai e, turi taip pat suvaidinti svarbų vaidmenį atgaivinant ir pagyvinant e, šio formo veiklą, ES savo ruoštų esmingai prisidėjo, nustatant e, dviejų ankstesnių tokių formų darbo tvarkės ir tikslus. E, tokio lygio sustikimo tikslas ne vien tik tai parengti deklaracijas, bet ir pasiekti svarbius susitarimus. Visi ES piliečiai turi jaustis pakankamai patenkinti esamą koordinaciją tarp valstybių narių, kurios dalyvauja G20 sustikime draugė su ES vadovybė, Europos komisija, kurie veikia būtent visų europiečių vardu. Vašingtonas sustikimas pereitą lapkritį įvyko dėl to, kad e, pagrindinės e, mūsų planetos valstybės e, ir G20 šalys nutarė susitikti siekdamas stimuliuoti ekonomikos veiklą, kuomet buvo pamatyta, kad E, kreditai e, buvo suvaržyti, ekonomika patyrė šoką. Vėliau matėme, kad 2008 metų šokas vis gilėjo, stiprėjo. Na, o po Vašingtono sustikimo komisija parengė ekonomikos gaivinimo planą, kuriam pritarė vadovų taryba gruodžio mėnesį. Jame numatėme plačias politinės priemonės, e, suteikdami e, vyriausybėms ir nacionaliniams parlamentams bei Europos institucijams pakankamai instrumentų kovoti su krize. Buvo numatytas tam tikras e, planas, numatantis fiskalinius stimulus, bei e, tam tikrus e, stabilizuojančius elementus, kurie padėjo išsaugoti socialinės sistemas. E, šios priemonės padėjo pakelti poreikį. Naujoji Amerikos administracija taip pat priėmė platų stimulų paketą, nors jų automatiniai uh, stabilizatoriai yra kiek mažesni negu Europoje. Tačiau ir jie atnešė panašų poveikį. Kanada, Japonija, kitos valstybės taip pat prieėmė fiskalinio stimuliavimo planus. Na, o susirinkę Londone G20 atstovai nusprendė dar paspartinti priimtų planų įgyvendinimą ir pareiškė, kad reikia imtis papildomų priemonių. Dabar galime jau pasakyti, kad tie stimuliavimo planai bei uh, monetarinės priemonės, kurių ėmėsi centriniai bankai, e, viešųjų finansų panaudojimas bankams paremti, kad visos tos priemonės leido sustabdyti ekonomikos smigimą į prarąją ir dabar jau matome pirmuosius stabilizacijos ženklus. Ekonominės e, prognozės, kurias prieš porą dienų pateikiau Bruselėje, tai aiškiai parodo. Pirmas iki e, tos prognozės yra į teigiamą pusę, o ne į neigiamą. Tačiau šiandien dar nesame tokioje padėtyje, kad galėtume pasakyti, kad ekonominė veikla pati savaime jau gali išsilaikyti be stimuliavimo paketų. Kadangi dėl e, nedarbo lygio, dėl tam tikrų silpnų vietų finansų sistemoje vis dar egzistuoja galimybė reg, e, situacijai regresuoti. Todėl e, Pittsburgo sustikime tikriausiai bus kalbama apie tai, kad reikia išlaikyti fiskalinės paramos priemonės ir e, pradėti renkti koordinuotą išeimo iš krizės strategiją. Ankstesnėji Vašingtono ir Londono G20 susitikimai taip pat numatė e, finansinių sistemų priežiūros ir reguliavimo sistemų reformos būtinybę. Po trijų dešimtmečių e, kurių metu e, dominavo dereguliavimo paradigma, G20 paklojo pamatus naujai reformai, kuri numato griežtesnį finansų rinkų reguliavimą ir kontrolę. Tai reiškia, kad finansų rinkos dalyviai negalės pasprūkti nuo priežiūros institucijų kontrolės bus reguliuojami daug griežčiau, kad galima būtų įveikti nacionalinių priežiūros sistemų silpnasias vietas. Mes e, norime, kad ši nauja reguliavimo sistema veiktų visame pasaulyje, ne, nepaisydama sienų. Kalbant apie e, atsargos e, bei teisingos apskaitos standartų. E, mokesčių oazių nepakantumo įtvirtinimą, išvestinių finansinių priemonių griežtesnę kontrolę, e, bankų vadovų atlyginimų bei priedų sistemos kontrolę. Visur čia akivaizdi kontrolės būtinybė. Londone buvo sutarta kontroliuoti šią veiklą tarptautiniu mastu, todėl mums nepaprastai svarbu dabar įgyvendinti tuos sustarimus, kurie buvo pasiekti G20 susikimuose. Parlamentas bei taryba yra prieėmę jau atitinkamų dokumentų, Kiti dokumentai dar vis svarstomi. Komisija netrukus ketina pateikti visą eilę naujų pasiūlymų dar iki Pittsburgo dvidešimtuko, kurių tikslas bus kovoti su sisteminė rizika, užtikrinti makro priežiūrą europinių lygmenių. Na, o po to seks Lerozie darbo grupės rekomendacijas. Komisija ketina į jas rimtai atsižvelgti. Junktinės valstijos taip pat ėmėsi ambicingos finansų sistemos reformos. Prezidentas Obama apie tai yra labai aiškiai pasisakęs. Taigi Pittsburgė pamatysime daug labai ambicingų tikslų siekiant reformų reguliavimo konvergencijos abiejose Atlanto pusėse. Nes e, e, visiškai aišku, kad skirtumai e, reguliavimo sistemose ateityje gali atvesti tik prie dar didesnių problemų. Žinoma, ypatingas uždavinys turi tekti dabar priimtų priemonių įgyvendinimui mes turime dar kartą e, pademonstruoti mūsų šalių vadovų, ES pasiryžimą sukurti solidų e, e, reguliavimo mechanizmą, kad žmonės suvoktų, kad išėjus iš finansinės krizės negalėtume sugrįžti prie tokios padėties, kur mūsų vėl lauktų rizika. Mūsų žmonės tikisi iš e, šalių vadovų, iš institucijų, kad e, nebebus e, tokių veiksmų, kaip kad pernelik dideli atlyginimai finansinių institucijų vadovams, kurie tik tai sugriauna normalų ekonomikos vyksmą. Pane Malstrom jau paminėjo finansinių institucijų reformos būtinybę. Pasakysiu tik tai, kad e, Londone šią linkme e, buvo žengtas labai svarbus e, žingsnis, kai buvo kalbama apie tokių institucijų kaip TVF finansinių gebėjimų stiprinimą, suteikiant galimybę paskoloms panaudoti papildomus 500 milijardų JAV dolerių. Be to buvo sutarta, kad tarp visų e, fondo narių, atsižvelgiant į jų, į jų kvotas, e, paskirstyti 200 milijardų JAV dolerių. Tai padidins e, finansinį TVF E, svorį padės e, teikti daugiau paskolų besivystančioms šalims. ES taip pat nutarė prisidėti prie šių veiksmų tiek, kiek tai yra įmanoma ir padidinti TVF e, finansinis išteklius. Na, o valstybės narės taip pat nutarė padinti savo įprastinės e, e, savo įprastinius indėlius 120 milijardų dolerių. Taip pat nuspręsta iš naujo pažiūrėti, kaip įvairios šalys yra atstovaujamos tarptautinėse finansinėse institucijose, atsižvelgiant į jų e, ekonomikų svorį. E, dabar e, tas mintis reikia įgyvendinti per praktinius susitarimus. E, komisija remia pirmininkaujančios šalies poziciją ir aš manau panašiai galvoja ir Europos parlamentas, kad ES taip pat būtų svariau atstovaujama tuose finansų institucijose. Savame suprantama, vyksta daug dalykų, e, rengiamės e, klimato kaitos konferencijai e, Kopenhagoje, turime rūpintis kova su protekcionizmu, neužmiršti besivystančių šalių problemų. Ir, kaip žinote, komisija pereitą savaitę prieėmė atskirą komunikatą šią temą. Pabaigoje norėčiau pasakyti, kad pastarasis G20 Sustikimas aiškiai pareiškia, kad turime padėti pamatus naujam tvariam ateities augimui. Tikiuosi, kad tai patvirtins ir Pittsburgo sustikimas. Pradėti dirbti turime jau dabar. E, jau dabar turime tam tikrų priemonių, kurias turime šiandieną jau ir taikyti. Iš krizės turime išeiti tvariai, tuo pat metu atverdami vidutinės ir ilgalaikės trukmės perspektyvą, kad galėtume iš tos krizės išeiti, sukurdami sveiką finansų sistemą mūsų ekonomikoms. Ačiū. Dėkuoju komisijos nariui. Dėkuoju ponui Almunija, kuris kalbėjo komisijos vardu. Dabar periname prie pasisakymų frakcijų vardu ir pirmasis kalbėtojas yra Europos liaudės partijos ir krikščionių demokratų frakcijos atstovė ponia Vortman Kol. Ačiū pirmininkė, ministrė, komisarė ponia Almunija. Šiuo metu išgyvename didžiulę pasaulinę krizę. Nuo jos kenčia viso pasaulio finansų sektorius. Mums reikia griežtų taisyklių, kurios padėtų mums e, sutvarkyti pasaulio rinkas. Ir todėl Pittsburgo susitikimas yra labai svarbus. ES turi šiame susitikime kalbėti labai aiškiai. Turime reikalauti, kad būtų e, siekime pusiausviros tarp atsakomybės ir laisvės. Tai yra labai svarbu mūsų socialiniai ekonomikai. O socialinė ekonomika yra ir iš tik vienas iš mūsų frakcijos prioritetų mūsų programoje. Mums reikia daugiau nei vizijos. Mes turime pagaliau spręsti ilgalaikės struktūrinės problemas, turime gerinti skaidrumą, reguliavimą, ypač priežiūros institucijų reguliavimą. Komisijos narės ponas Almunija kalbėjo, kad mums reikia pasiūlymų dėl rizikos kapitalo fondų. Ir aš norėčiau paklausti ministrės, ką jūs konkrečiai ketinate sakyti šio, šią temą. Jūs taip pat kalbėjote apie tai, kad mes turime koordinuotai formuoti strategiją, kuria, kurios laikysimės po šios krizės. Didelių atlyginimų ir priedų kultūra yra šiuo metu nevaldoma privalome padaryti tam galą. Be abejo, geri vadybininkai yra reikalingi tam, kad tinkamai sutvarkytų finansų sistemą. Tačiau nepamirškime, kad e, pernelik dideli jų atlyginimai piktina žmonės. Ir aš manau, kad atėjo laikas imtis griežtų priemonių. Mums reikia privalomų priemonių. Nepamirškime ir klimato kaitos konteksto. Mes turime tinkamai pasirengti Kopenhagos susitikimui turime galvoti apie tai, kaip galėtume, e, atsižvelgdami jų dabartinės problemas, skatinti užimtumą bei kurti naujas darbo vietas. Aš manau, kad ES šioje srityje turėtų imtis vadovaujamo vaidmens. Ir manau, kad visos valstybės narės turėtų e, kalbėti vienu balsu. E, Mes turėsime labai griežtai prižiūrėti, kad jūs laikotės jums skirto kalbėjimo laiko. Toliau kalbės ponas Bulman, socialistų atstovas. Herr Kommissar, werte Kolleginnen und Kollegen. Tarybos atstovė, komisarė, pirmininkė, gerbimi ponai ir ponios. Kalbėkime apie svarbiausius dalykus. Dabartinėmis ekonominėmis aplinkybėmis mes negalime kalbėti, kad viskas yra taip, kaip buvo, negalime veikti taip, kaip veikėme anksčiau. Nes nuolatos matome, kaip auga nedarbo lygis visoje Europoje. Todėl mums reikia drąsių priemonių. Turime elgtis drąsiai ir todėl turime tą labai aiškiai Pittsburgė pasakyti. Ponas Almunija labai gražiai kalbėjo, norėčiau Jūs pasakinti, ponė, pasakius puikią kalbą. Tačiau būtų kur kas geriau, jei Jūs iš tikrųjų darytumėt tai, apie ką kalbat. Tarptautinėse finansų rinkose, kurioje uh, daugiausia pelno gauna spekuliantai ir kuriems visiškai nerūpi, kad e, mums reikia gerų darbo vietų, kurie visiškai neketina investuoti į ilgalaikius tikslus. Šiuose rinkose negalima palikti be reguliavimo jokių rizik, e, rizikingų sričių. Tai, aš manau, yra svarbiausia. Tai yra svarbiausia mūsų užduotis. Nereikia bijoti diskusijų ir apie mokesčių politiką. Tarptautinis kapitalo, mok, e, kapitalo mokestis yra dalykas, kurį reikia svarstyti pasauliniu mastu. Mums reikia geresnio ir stipresnio koordinavimo. Reikia geriau koordinuoti tarptautinės ir europinės e, politikas tarptautinė ir europinė politika. Turime galvoti apie tai, kaip mes galėsime sustiprinti ekonominį ciklą bei geriau koordinuoti mūsų ekonomikos politiką. Dėkoju. Toliau. Liberalų ir demokratų alijanso už Europą frakcijos vardu kalbės ponia Guliard. Ačiū pirmininkė, ministrė, komisarė. Mes e, džiaugiamės tuo, e, ką jūs ketinate daryti. Tačiau mums reikia daugiau praktinės informacijos apie tai, ką konkrečiai ketina e, nuveikti didysis dvidešimtukas Pittsburgė. Mes matome, kad kai kurie finansų rinkų rodikliai pastaruoju metu pagerėjo, tačiau užimtumas nuolatos didėja o ilgalaikį, e, nedarbas, atsiprašau, nuolatos didėja, o ilgalaikis nedarbas e, galiausiai gali virsti socialinė katastrofa. Mes nenorime, kad Europoje pasikartotų Japonijos e, patirtis. Todėl turime greitai imtis veiksmų. Tai reiškia, kad pirmiausia turime geriau bendradarbiauti tarptautinių lygmenių, turime stiprinti tarptautinės institucijas, tokias kaip, kaip TVF, nes vien savo priemonėmis mes nesugebėsime įveikti šios krizės. Mums reikia veiksmingų institucijų, mums reikia uh, gerai funkcionuojančių bankų. Negalima kalbėti apie tai, ką uh, didysis dvidešimtukas uh, ketina nuveikti. Reikia kalbėti apie tai, ką iš tikrųjų tas e, susitikimas galės, kokias konkrečiai problemas galės įspręsti. Ir kaip buvo minėta, turime galvoti apie tai, ką veiksime po krizės. Mums reikia griežtos valiutų kursų e, drausmės. Mums reikia kalbėti vienu balsu visose tarptautinėse institucijose. Ir mes, ministrė, tikimės, kad jūs neleisite vien stambioms valstybėms narėms e, kalbėti šiame susitikime. Mes tikimės, kad jūs ginsite visų balsą ir vidaus rinką. Dėkoju. Pone Gular, ypač už tai, kad laikėtės pasakymai skirto laiko. Žaliųjų frakcijos vardu. Sven Gygold. Pone komisarė, pone ministrė, dėkoju už pasisakymus. Man truputėlį neramu štai dėl kokių dalykų. Vystymas komitetas e, mūsų parlamente savo rezoliucijoje sako, kad e, nerima kelia tai, kad e, Dabartinė finansinė krizė ypatingai paliečia besivystančiasias šalias, šalis ir kad 2009 metais e, drastiškai padidėjo nedarbas ir skurdas. Nuo 200 iki 400 tūkstančių padidėjo vaikų mirtingumas. Ta rezoliucija, kuri buvo parengta, dėja nebuvo priimta. Ir mes manome, kad yra labai gaila, kad e, šis parlamentas vystimosi klausimais G20 sustikimo kontekste rezoliucijos nesugebėjo parengti. Vokietijoje Vokietijos finansų ministras užsiminė apie tai, kad G20 turėtų svarstyti kapitalo apmokestinimo klausimus. Antras dalykas - e, mokesčių oazės. Dabar kol kas su tuo kovojama e, kiekvienu atskiru atveju eina kalba apie tai, kad e, transnacionalinės e, korporacijos kol kas privalo duoti ataskaitas apie tai kiekvienu atskiru atveju. Mums reikia tarptautinės, transnacionalinės sistemas su automatinė ataskaitų sistema. Dziękuję panu, ale bardzo proszę o trzymanie się w czasie. Bardzo proszę o trzymanie. Dziękuję. Ir norėčiau dar kartą visiems priminti, kad de, jūs neturėtumėt viršyti jums skirto laiko. Europos konservatorių reformistų frakcijos vardu kalbės ponė Svinburn. Dėkuoju pirmininkė ir dėkuoju už uh, visas pastabas, kurias mes išgirdome šiandien ir dėkuoju ponė Malstrom, kurie labai aiškiai išdėstė ES poziciją. Ji kalbėjo apie tai, kad mums reikia geresnio koordinavimo ir uh, stimuliuojančių skatinamųjų priemonių. Uh, Tačiau, jei prisiminsime bendrą kontekstą, pamatysime, kad valstybės narės išleidžia labai daug pinigų tam, kad stimuliuotų savo ūkį bei uh, griebėsi protekcionistinių priemonių. ES ir JAV, dvi sudėtingiausios e, struktūrinių požiūrių e, sistemos, galvoja apie tai, kaip galima būtų gerinti reguliavimą. Tai yra labai svarbu, kadangi dabar jau matome pirmuosius atsigaivinimo daigus. Todėl turime galvoti apie tai ir bankininko atlyginimus, ir apie bendrą priežiūros e, schemą, kuri neleistų atskiroms šalims ar spekuliantams pasinaudoti rinkos silpnybėmis. Mums reikia pasaulinio koordina, koordinavimo pasaulio e, lygmenių. Jei e, mano savaujamos bendrovės iš Velso negali gauti reikiamų paska, e, paskolų, negali užtikrinti jiems tinkamo likvidumo, jos nesugebės atsigauti. Mums reikia tokio požiūrio, kuris leistų mums sukurti tokią ateitį, kurioje visos bendrovės galėtų gauti joms reikimus kreditus ES ir visame pasaulyje. E, teraz będą wystąpienia nu, jednominutowe. Dėkoju. Dabar pasakymai po minutę. GUNGL frakcija. Miguel Portas. Obrigado, Dėkoju, pirmininkė. Portugalijoje bankų pelnai šių metų pirmą ketvirtį pakilo 18 procentų. Na ir vienintelis kitas skaičius, kuris yra dar didesnis, tai bedarbystės kilimas. G20 e, posėdėje buvo kalbama apie tai, kad šią krizę įveiksime numatydami naują pasaulio tvarką. Tačiau mes matome 50 milijonų papildomų bedarbių ir 16 milijonų nustumtų į skurdą. Todėl aš noriu paklausti komisaro ir ministrės Marstrom. Ar uh, dvidešimtuko uh, susitikime tikrai ketinate ką nors uh, realaus padaryti, ribodami bankininkų pelnus? Mario Vargezijo, EFD frakcija. Dėkuoju. Pirminkė, kaip gali žmonės tikėti priežiūrą ir finansinių rinkų reguliavimu, jeigu būtent jie ir yra aukojami ant globalizacijos aukuro. Aš manau, kad e, žmonės neužilgo sukils e, ir įvykdys naują a, e, revoliuciją prieš oligarchus. Europos vyriausybės turėtų skirti lėšas tikrai ekonomikai uh, E, kurti darbo vietas, reikia padaryti galą mokesčių oazėms, e, didžiuliams bankininkų atlyginimams. Taip pat turime neužmiršti, o kas sukūrė tą finansų burbulą. Finansai e, veikia neatsakingai, o dabar o dabar patys prašo pagalbos. Būtent jie ir yra kalti dėl to finansų burbulo. Taip, grinųjų pinigų injekcijos dabar yra daromos, bet mes turime tinkamai vertinti centrinių bankų pirmininkų vaidmenį. Iš tikrųjų, e, naujoji konservatoriška revoliucija jau žengia ir Amerikoje, ir kitur. Pirmininkas primina, kad e, pasisakymas yra skirta po vieną minutę. Pusantros minutės dabar Hans Peter Martinui, frakcijams nepriklausančių parlamentarų vardu. Dėkoju. Mums e, reikia didesnės e, demokratijos ir tai labai aiškiai matome, žiūrėdami į G20. Iš esmės tai galėtų būti G3 susitikimas. Aš manau, kad nors ir neturėtume kalbėti apie kažką panašaus į pasaulinį parlamentą, bet vis tiek turėtume sukurti sistemą, kuri užtikrintų išrinktų atstovų kontrolę didesnėme forume negu kad Europos parlamentas. Į sisteminę riziką reikia žiūrėti kaip į riziką, kurią reiškia, reikia gniaužti pačioje, e, e, pačioje pradžioje. Mes žinome, kas atsitiko Lehman Brothers kompanijai ir tai reiškia, kad turėtume sukurti taisyklės, kurie, kurios tiesiog neleistų pernelyg didelėms e, finansinėms įmonėms žlugti. Čia parlamente 99 metais veikė Tobino vadovaujama darbo grupė ir aš džiaugiuosi, kad e, imamasi žingsnių žengti tinkamą linkmę herr präsident meine damen und herren! die daten werden besser. gerbiamas pirmininke ponios ir ponai e, jeigu mes pažiūrėsime į krizės priežastis tai kalba yra ne apie spragas e, reguliavime todėl mums e, reikia politinio ryšto ir drąsos kad mums pasisektų ir manau kad g20 E, yra puikus procesas. Mes turime pakeisti struktūras, e, nustatyti naujus prioritetus ir imtis naujų e, priežiūros priemonių. Visų pirmiausia, mums reikia įtraukti tai į demokratinį procesą ir daugiau e, demokratijos visame pasauliu. Mes turime skleisti savo vertybės e, pagrindinių teisų hartijoje nustatytas ir turime skatinti ir e, propaguoti savo vertybės pasaulinėje scenoje. Mes turime prastumti, jeigu taip galima pasakyti, europinius sprendimus ir įdėkti e, europinius, e, europinį požiūrį. Mes turėtume pasakyti taip diskusijai dėl premijų ir atlyginimų e, bankininkams, tačiau turime pakeisti, pareikalauti, kad būtų tie atlyginimo mechanizmai pakeisti. E, žinoma, e, priklausomai nuo rezultatų e, galima gauti pelną ir galima turėti nuostolių. 2009 ir 2010 metais turime pasinaudoti procikliniais krizės rezultatais ir išdavomis. Beres. Ačiū. Prašau, toliau ponia Pervanšberis. Ačiū pirmininkė, e, tarybos pirmininkė, komisija ir nariai. E, neseniai e, buvo paminėta Lehman Brothers žlugimo metinės. Ir jeigu mes nepradėsime toliau dirbti kaip įprasta, tai ne, nedirbsime tai reikiamą linkme. Praeitą e, balandį vyriausybės įsipareigojo padinti tarptautinio valiutos e, e, fondo išteklius ir tai nėra pakankamas e, e įsipareigojimas, kad taptume e, tikrais tarptautinio valiutos fondo veikėjais. Diskusijos apie E, premijas e, bankų vadovams e, galbūt yra naudingas ilgalaikiam investavimui, tačiau mes turime kovoti su mokesčių rojais ir tokioms valstybėmis. Ir balandžio mėnesį Londone tai buvo aiškiai pasakyta. Mes turime iš naujo iškelti klausimą apie bankų vaidmens stiprinimą kovojant su krizės e, e, išdavomis. Ir turime užtikrinti, kad būtų e, atsirastų pinigų į ilgalaikės investicijas. Vyriausybės metė daug išteklių sprendžiant krizę Tačiau e, e, nuo pat G20 e, susitikimų pradžios mes kažką tai pražiopsojame. Turime atsisukti į strategiją, kuri padėtų atkurti pusiausvyrą visame pasaulyje. Prašau, ponas Wolf Klins. Gerbiamas pirmininkė, ponios ir ponai. Aš sveikinu tuos numatytus ryštingus veiksmus G20 susitikime. Tačiau pagrindas yra kol kas netvirtas. Mes turime e, turėti galvoj, kad rinkos dar nėra pakankamai sklandžiai funkcionuojančios kaip anksčiau. E, ekonominė moralė ir etika atrodo dabar paminta. E, G20 galėtų imtis tam tikrų specifinių priemonių, imtis priežiūros struktūrų sukūrimų, e, privataus kapitalo priežiūros ir sukurti atsigavimo planą. E, taip pat įkurti reguliacinį e, arbitražą ir turime nepamiršti e, socialinės rinkos ekonomikos vertybių. Ačiū. Dėkoju, ponas Dejong. Ačiū pirmininkė. Iki šiol Didysis dvidešimtukas kalbėjo apie finansų sektoriaus priemonės, tačiau mes pamirštame apie tai, kad godumas yra didžiausia mūsų įda. Aš gerbiu smulkės įmonės, kurios visomis išgalimis bando išgyventi. Labai sunku yra gauti dabar paskolas šiam verslui. Tačiau jis vis tiek uh, juda. Ir aš jau neturiu jokios pagarbos tiems, kas nesugebėjo užtikrinti, kad tinkamai būtų teikiamos finans, finansinės paslaugos ir kurie pasip, e, bandė pasipelnyti iš spekulacijų. Mūsų ekonomika turėtų būti demokratiškesnė. Turime galvoti apie tai, kaip galima būtų apsaugoti uh, dirbančiuosius bei tuos, kas turi realius interesus, kaip jie galėtų kontroliuoti valdymo struktūras. ES turėtume galvoti apie Europos bendrovių statutą. Uh, kuris neleistų akcininkams bei vadovams vykdyti spekulacijomis pagrystą strategiją, kurios pagrindinis tikslas yra patenkinti savo asmeninius interesus. Pani Kristina Morvai. Dėkuoju, toliau žodis sutikimės Kristinai Morvai. Uh, Dauguma europiečių nėra bankininkai ar stambių įmonių vadovai. Tai yra ūkininkai, tarnautojai, smulkaus verslo atstovai. Ir didžioji dauguma jų e, mato, kad e, dabartinė stambių įmonių, stambių korporacijų e, sistema jau atgyveno. Mums reikia naujos paradigmos. Naujos paradigmos, kurie atsižvelgtų į tai, kad turime nuo globalizacijos judėti link lokalizacijos. mums reikia nuo PPO sprendimų pereiti prie konkrečių ūkininkų e, gyvenimo. Taigi nepamirškite per didžiojo 20-ko susitikimą apie didžiąją daugumą Europos gyventojų. Dvi minutė, pan Werner Lang. Dėkuoju, toliau dviems minutėms žodis sutikimas ponui Langen. Pane pirmininkė, gerbėjai kolegos kas ką ketina reguliuoti. Štai yra svarbiausias didžiojo dvidešimtuko klausimas. Visi sutarėme, kad mums nereikia nereguliuojamų finansų rinkų. Tačiau, kai galvojame apie reguliavimo priemonės, iš karto susidurėme su įvairiais prieštaravimais. Kreditingumo vertinimo agentūros, uh, leidimų suteikiančios institucijos, e, bei daugybė kitų problemų. Kalbama ir apie pernelik didelės e, bankininkų premijas, bei daugybė kitų problemų. Mes Europoje turime prisimti atsakomybę. Ir didysis dvidešimtukas nieko bendro su tuo neturi. Mes turime atlikti savo namų darbus. Ir komisija turėtų pirmiausia tai padaryti. Būtent komisija turėtų pasiraitoti rankoves pirmiausia. Jokie finansų rinkų subjektai, jokios finansinės paslaugos negali likti nereguliuojamos. Mums reikia sveikos ekonominės sistemos. Praeitie matėme, kad disbalansas uh, mums visiems pakenkia. Mums reikia tvirtų institucijų, turime kovoti su skurdu ir badu visame pasaulyje. Ir didysis dvidešimtukas turėtų suteikti pagreitį visiems mūsų veiksmams šiuose sritise. Ponas Almunija, mes turėsime galvoti apie tai, kad būtina pasitė stabilumo pakto Europoje nes praeitėje vykdydami reformas e, visiškai apie jį negalvojame. Viskas vyko, e, e, dar, buvo daroma laisva valia. Ir dėl to mūsų ūkis nukentėjo per, per nelik didelių ambicijų. Vystompinė pana Idvordas Kikliūnai. Dėkoju. Žodis ponui Edvard Skiklūna. Dėkuoju, pirmininkė, e, žiniuose, žiniasklaidoje ir žinoma G20 posėdėje viena iš svarbiausių ir populiariausių temų bus bankininkų atlyginimai ir premijos. Tačiau reikalas yra daug sudėtingesnis. Aišku, galima sakyti, jeigu tai kelia riziką finansų sistemai, tuos atlyginimus reikia kontroliuoti. Tačiau tuo pat metu turime pasakyti, kad prie finansų krizės didelė dalimi privedė didžiuliai disbalansai užsienio prekyboje. Taip pat reikalinga mums e, pasitikrinti, kas daroma dabar. Ir tam reikia laiko, metų ar dviejų. Turime pasižiūrėti, kas atsitiko šalių BVP, ką davė stimulo paketai. Ir tik tai tada galėsime pasakyti, ar yra teigiamų poslinkių. Komisija turi užtikrinti, kad visa tai, kas yra daroma, turėtų taip pat prisidėti ir prie deficitų mažinimo. Panas Trianta Filydės, vieną minutę. Panas pirmininkė, G20 susitelks e, ties e, krizės įveikimu, tačiau nežiūrima į šios problemos šaknis ir vargu, ar e, dabartinės sistemos reforma eina tinkama linkme. E, taisyklių pakeitimas yra tik tai mažmožis. Reikia perėti prie esmingai kitos sistemas, kuri būtų demokratiškesnė, kur patys žmonės galėtų aiškiai matyti, kas vyksta. Ir būtent tie žmonės tai turėtų stebėti, kuriems iškyla grėsmė prarasti darbą ar e, netekti pragyvenimo šaltinio. Būtent e, to norėtų Europos žmonės. Turėtume staigiai sukti į šoną nuo neoliberalios sistemos, nes ji visiškai netitinka žmonių interesų. Ponas Gozės. Dėkui, ponas pirmininkė. Pane komisarė, džiaugiuosi, matydamas e, jūs ryštingai nusiteikusi. Taip, Europa turėtų akcentuoti geresnio reguliavimo būtinybę, bet turime taip pat neužmiršti ir bendradarbiavimo. Turime labai griežtai reikalauti, kad ankstesnių susitikimų sprendimai būtų įgyvendinami finansų sektoriui, investicijoms, paslaugoms, užimtumui. Mums reikia konkrečių veiksmų. E, daug kas sako, kad krizė dar nesibaigė. Mes e, negalime elgtis taip, kaip elgiamės iki tos krizės pradžios. E, priežiūros, reguliavimo, stiprinimas yra labai gerai, bet turime sustelti ties sisteminę riziką. E, spekuliaciniai veiksmai, kurie yra rizikingi, turėtų būti neleidžiami. Turime e, atidžiau pažvelgti į privataus kapitalo reikalus, turime pažiūrėti, kaip globaliam lygmenį yra taikomos bazelio taisyklės. Turime pažvelgti į bankininkų atlygį ir jų premijas. Turime reformuoti bankininkų priedų sistemą. Turime taip pat reformuoti ir vadybą, ir tarptinio valiutos fondo e, sudėtį ir dalyvavimą jame. Ir svarbiausia, mes turime pasaulyje kalbėti vienu balsu ES vardu. Señor komisario Almunia, señora ministra, le ruego que en Pittsburgh. Ponas eh, Almunia, eh, gerbė ministrai, Pittsburghe eh, ne tik finansinę ekonominę krizę turime aptarti turime kalbėti ir apie labai gilę socialinę krizę, nes E, tai yra ypatingai sunku tiems, e, kurie e, yra vargingiausi ir skurdžiausi. Ir Pittsburgė svarbiausia, turime pabrėžti, kad svarbiausia yra žmogus. Ir taip pat noriu pasakyti, kad nepamirškime, kad Pittsburgė, kad yra Europa. Aš turiu e, laišką čia iš trijų ministrų, čia kuriame nekalbama apie Europą. Ir svarbiausia, kad Europa kalbėtų vienu balsu. Mes turime užtikrinti, kad Europa galėtų pristatyti savo viziją apie socialinę e, rinkos ekonomiką. Ačiū, ponas Garsija. E, gerbiami ponai ir ponios. Aš sutinku su to, kas buvo pasakyta ir aš taip norėčiau šiek tiek prislopinti šios balsus. Jeigu e, mes galime atimti vaistus iš ligonių, e, tai ga, turime parengti pacientus, kad jie galėtų išgyventi be vaistų. E, mes turime didinti konkurencingumą visų pirmiausia. Pittsburgė turėtume padaryti daugiau. E, E, vieni mes nieko nenuveiksime. E, turime turėti ankstyvo perspėjimo sistemą e, ir turime turėti taisyklės, kurios iki šiol neveikia. Taigi turime įdėkti griežtas taisyklės dėl premijų, dėl mokesčių rojų. Ir aš manau, kad dar svarbiau yra sukurti finansų rinkų kultūrą, kad per daug neįbristume į skolas ir kad laiku būtų perspėjama apie grėsinčius pavojus. Būtina e, priežiūra ir net jei aš manau, kad jūs esate už daugiau centralizuotą kontrolę, tai galiu pasakyti, kad ši kontrolė neveiks, jeigu nebus bendradarbiavimo su, tarp kontrolės uh, organų su uh, kitų, kitose valstybėse. O priekybos politika uh, mes turime paremti tas institucijas, pažangiausias institucijas ir organus. Ir taip pat turime užtikrinti, kad padėsime pagrindus tvariam augimui. Atviros rinkos, atviros inovacijoms, kurios skatina verslumą, tačiau būtinas tam tikras reguliavimas. Ir taip pat norėčiau pasakyti ponu Almunija, kuris yra iš mano valstybės norėčiau priminti Don Kichotą, kuris buvo pasiryžęs kovoti. Ačiū, prašau, ponas Piteris Skinneris. Thank you. Thank you Dėkuoju, ačiū komisarui. Aš pritariu tam, ką Jūs pasakėt apie tvarę ekonominės, tvarios ekonominės veiklos hartiją. Apie tai reikia kalbėti G20 e, susitikime. Uh, Tačiau aš nemanau, kad reikia daug dėmesio skirti bankininkų atlyginimams ir priedams, e, nes tai tik tai nukreips dėmesį nuo svarbiausių problemų. Turime nepamiršti, kad finansinių paslaugų sektorius dabar ta, e, išgyvena, ta, e, yra apimtas gaisro. Tam, kad jį užgesintume, reikia nusiklaus požiūrio. 222 yra puikiai proga, tačiau mums reikia nulatinių struktūrų transatlantinėje taryboje, pavyzdžiui. Daugiau dėmesio turime skirti e, tam, kas laukia mūsų ateityje, o negalvoti apie tai, kas yra e, apie praeities patirtį. Ponas Arif. Pona ir ponios išgyvename rimtą krizę, kuri parodė, kad mums reikia reguliavimo struktūros, kuri e, galėtų tapti tikrų mūsų ūkio bei finansinių paslaugų pagrindu. Pastarajame 20-ko susitikime Londone buvo pateikti labai fragmentuoti pasiūlymai, kurie nepadės mums spręsti tikrų problemų. Europos Sąjungoje, Sąjunga Pittsburgė turėtų reikalauti, kad būtų kuriama tikra priežiūros sistema, kuri galėtų veikti realiame pasaulyje. Kolegos apie tai kalbėjo. Aš noriu sutelkti visą dėmesį į vystimosi aspektą. Turime siekti, kad visi dvidešimtukas nepamirštų ir, didži, ir Dohos raundo. kad nepamirštų ir tų, kuriems labiausiai reikia pagalbos. Didysis dvidešimtukas turėtų galvoti ne vien apie finansų krizę. Dėkuoju. Toliau vieną minutę kalbės Horegui Atondo. Ministrė, ponė Almunija, tris mintis norėčiau išsakyti per vieną minutę. Pirmiausia, mums reikia daugiau Europos, kadangi dabartinėmis aplinkybėmis Turime kurti vieningą ir stiprią Europą. Kitaip Europa praras bet kokį pasitikėjimą. Antra, mums reikia daugiau vyriausybės. Reikia ne tik geresnio reguliavimo, ne tik tarptautinio koordinavimo. Mums reikia koordinuotų veiksmų, kad mes padarytume galą mokesčių oazėms. Ir trečia, mums reikia daugiau rinkos. Mums reikia naujos prekybos kultūros. Mums reikia didesnės įmonių atsakomybės. Bendrovės turi suvokti, kad jos yra didelė visuomenės dalis ir todėl turi prisimti atsakomybę. Dėkuoju, toliau periname prie procedūros. Prašau žodžių ir pirmoji kalbėtoja mano sąraše yra ponė Dati ir prašau neviršyti vienos minutės. Madame le ministre, monsieur Elmūnė. Pone ministre, e, gerbiamas pirmininkė, pone Elmūnė. Mes žinome, kad Vokietija, Anglija ir Prancūzija nutarė kalbėti vienu balsu, e, kalbant apie premijas. E, taryba susitikė sutiks, kad parengtų susitikimą Pittsburgė. Todėl norėčiau paskatinti jūs, e, kad būtumėte ambicingi e, premijų e, sistemą. Balandį jau buvo priimta nutarimų, tačiau jie nebuvo įgyvendinti ir bankininkai ir toliau gavo premijų. Turime siekti, kad būtų tokios, e, tokie sprendimai priimami, kurie būtų įgyvendinami. Konkrečios priemonės turi būti numatytos ir turime veikti bendrai, nes pavieniui nieko nepasieksime. Turime įdėkti geresnę e, atlyginimų ir premijų sistemą ir geresnę grįžtesnę priežiūros sistemą. Ačiū. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Pone Malmström, ponas komisarė, e, jūs pristatėte gana ambicingą e, planą, tačiau aš abejoju, e, kad mūsų užmojai atsiliks nuo realybės. E, nacionalinių valstybių e, lygmenyje tapo aišku. Pone e, Malmstrom kalbėjo apie demokratiją ir skaidrumą. Mes stengiamės kai kuriuos sektorius paskatinti, neleisti jiems bankrutuoti investuoti ir nieko nebuvo padaryta e, su mokesčių oazėmis ir offshorinių veislų. O nedarbo lygis taip pat kyla, didelių problemų su, e, yra e, smulkių ir vidutinių įmonių sektorija. Ir manau, kad mes turėtume apsiriboti temų kiekyje, kad būt, efektingai išspręstume jas. Ačiū. Prašau vieną minutę. Labas rytas visi. E, buvo kalbėta apie Tarptautinį valiutos e, fondą. Aš norėčiau atkreipti e, dėmesį, kad kalbama apie lėšas, kurios paskirtumos per Tarptautinį valiutos fondą. Niekas nepasikeitė skolinant Europos valstybėm. Ir antrasis klausimas, ką, kokia yra komisijos ir tarybos E, liniją e, dėl kiniečių, kinų pasiūlymo e, įvesti, įvesti tarptautinę valiutą. Ir trečia, G20 taip pat pradės pasirengimą Kopenhagos konferencijai. Ir reikia reikėtų nemažai e, lėšų, kad galėtume kovoti su klimato iššūkiais. Kiek yra numatyta? E, prašau. G... Pone Ford. Dėkui. G20 iš tikrųjų pateikė racionalių pasiūlymų e, reformuoti finansų priežiūrą ir kontrolę, o mūsų nacionaliniai politikai kalba vieną, O čia ES daro visai ką kitą. Reguliavimas, kurį svarsto kai kurie mano kolegos, aiškiai rodo, kad yra netitikimo tiek įgyvendinimo tvarkaraštyje, tiek smulkmenuose. Mūsų ekonomika vis dar trapi, nedarbas auga, kyla didžiulės problemos vidutinėms ir smulkioms įmonėms. Ar norime, kad e, Britų ar Europos verslas e, praloštų kiekvieną kartą, kai jiems prireikia darbinio kapitalo. Mes matome, kad jau dabar verslininkai eina į Wall Streetą ir e, skolinasi tenai, tuo, tuo pat darydami žalą mūsų finansinėms institucijoms. Pirmininkas nutraukė kalbėtoje, ponė Jūriai. E, dėkui, kalbėsiu vengriškai, e, už tai Slovakijoje susilaukčiau rimtų e, problemų. Aš norėčiau pakalbėti apie vieną kontrakrizės aspektą. Vengrijos piliečiai yra nustebę matydami, kad Vengrijos bankų pusmečio pelnai pralenkė pelnus, kurie buvo iki krizės. Tuo tarpu, kai Vengrija skolinasi iš TVF. Mes turime veikti Europos lygmenių, kovodami su tokiais reiškiniais, turime uh, įgyvendinti tikrą bankų ir kitų kredito institucijų priežiūrą. Nes e, matome, kad e, labai žalinga bankininkų premijų praktika privedė prie dabartinės padėties. Turime užkirsti kelią spekuliantams. E, mums reikia mąstyti atsakingai. Žodis Čabatabaidį. Gerbiamas pirmininkė, iki šiol kalbėję pabrėžė, kad reikia atgauti piliečių pasitikėjimą, todėl turime kovoti su mokesčių oazėmis, bankininkų premijomis ir taip toliau. Noriu paklausti ministrės Malstrom ir pono Almunijos. Vengrijos premjero pasiūlymai dėl europinės priežiūros sistemos yra pateikti. Kada jie bus įgyvendinti? Man rodos, e, Europos parlamento vienas iš svarbiausių uždavinių yra ginti Europos vartotojų, Europos piliečių interesus. Jie visiškai neapsaugoti nuo bankų, kurie neteikia pakankamos informacijos. Vengrijoje yra paruoštas bankininkystės elgesio kodeksas ir aš uh, Siūlyčiau, kad ir Euro, Europos lygmenių reikėtų priimti tokį kodeksą, kuris reglamentuotų banko elgesį su piliečiais. Nes piliečiai nesupranta tų rizikų, kurios yra susijusios su paskolomis. Dėkoju. Paskutinis spontanių pasisakymų procedūroje, paskutinė, pasisakys ponia Lepaž. Madame le ministre, euh, monsieur le commissaire. Pone pirmininkė, ministrė, komisijos nariai. Jūs pateikėt labai ambicingą programą. Ji yra iš tiesų įdomi. Tačiau manau, kad svarbu yra pagalvoti apie kai kurių subjektų norą pasipelnyti iš trumpalaikių finansinių operacijų. Nes visos Europos problemos kilo būtent dėl šio godumo ir pernelik dėlio noro pasipelnyti. Dar aštuon, aštuonios pavardės mano sąraše. Deja, aš turiu atsiprašyti, kad negalėsiu jums suteikti žodžių, kadangi spontaniškiams pasisakymams skiriamos yra tik tai penkios minutės. Taigi atsiprašau, kad negaliu suteikti žodžių visiems norintiems pasisakyti. Dabar žodį suteikiu ministrai poniai Malstrom. Tak. Ačiū labai, gerbiamas pirmininkė, ačiū gerbiamiems nariams pasisakiusiems šioje diskusijoje. E, aš matau sutarimą e, šioje, e, šiame susibūrime dėl to, ką ES turėtų E, pasakyti G20 e, susitikime ir kad ES turėtų kalbėti vieningų balsų. Aš taip pat labai dėkuoju komisijai už jos pasiryžimą e, taip pat prisijungti prie šio vieningo balso. Taip, mums reikia geresnės priežiūros ir finansų rinkų reguliavimo. Tikimės, kad ši sistema e, bus įdėkta kaip galima greičiau e, ir mums reikia daugiau koordinuotų pasaulinių sprendimų, e, efektyvių ir funkcionalių pasaulinių institucijų. Taip pat reikia efektyvių principų, kaip skirti ir išmokėti premijas bankininkams. Taip pat turime e, nustatyti, e, pasiūlyti konkrečius ir įgyvendinamus sprendimus. Mes raginame visas valstybės imtis atsakomybės e, ir aptarti konkrečius skaičius e, Pittsburgė. Tai būtų labai gerai. Mums reikia pasaulinių sprendimų. Mes negalime išskirti europinių sprendimų iš šios sistemos ir turime pasistengti, kad e, kaip galima daugiau pasaulinių sprendimų priimtume. Nedarbas yra ta e, ta blogybė, kurią žmonės labiausiai pastebi visoje Europoje. Ir nedarbas ateinančių metų ir išliks toks pat didelis. E, ir tam reikia ne tik europinių, bet ir nacionalinių sprendimų. Čia reikia ryštingos darbo rinkos politikos. Turime paskatinti įmonės e, išdrysti investuoti, išdrysti priimti ir kurti naujas darbo vietas. Taip pat turime skatinti mokslinius tyrimus. E, ECOFIN taryboje spalio mėnesį atskirai kalbėsime apie nedarbo klausimus. Mes taip pat turime e, aptarti e, išėjimo strategijas ir tas priemonės, kurių ėmėmės anksčiau. Visa tai paliečia E, tuos, kurie yra jautriausius visuomenės grupės. Mes e, puikiai suvokiame, kad būtent tos visuomenės e, grupės į pralošia labiausiai šioje pasaulinėje krizėje. Mes jau aptarėme anksčiau ir ateityje kalbėsime, kaip galime palengvinti šių žmonių padėtį, kad turėtume pakankamų išteklių e, tarptautiniam valiutos fondui e, skirti taip vadinamas švelnesias paskolas. E, yra įvairių diskusijų dėl pasaulinių mokesčių. E, šios diskusijos yra prasmingos tik tai tada, jeigu mes jų imtumėmės įgyvendinti pasaulinėme lygmenyje. E, o, o ne galvotume vien apie savo ekonomikų gelbėjimą. E, buvo klausimas dėl padidintos rizikos e, fondų ir panašių klausimų Švedijai kaip pirmininkaujančiai valstybei. Tai yra prioritetiniai klausimai. Ir mes turime užtikrinti glaudų bendradarbiavimą su Europos parlamentu, kad priimtume direktyvas dėl finansinių priemonių ir padidintos rizikos fondų fondų kaip galima greičiau. Mes esame pasirengę su jomis kaip galima greičiau, e, glaudžiau bendradarbiauti šiais klausimais. Gerbiamas pirmininkė, e, gerbiami nariai, G20 žinoma negali išspręsti visų šių problemų, kurias mes aptarėme. Mes tikimės vis dėlto, kad galime padaryti didelį žingsnį į priekį, sprendžiant tuos e, klausimus, kuriuos dabar aptarėme Daugybė žmonių visame pasaulyje tikisi, e, kad šis susitikimas ir galingosios pasaulio valstybės e, padės stabilizuoti padėtį ir padės išbristi iš krizės stipresniais. ES yra vieninga, yra stipri ir pirmininkaujanti valstybė padarys viską, ką galės, kad apgintų Europos e, poziciją ir ją perteiktų e, kitą savaitę Pittsburgo susitikime. Ačiū Jums labai, kad išklausėte. Thank you, Malmström, and... Dėkuoju poniai Malmström ir dabar žodį sutikėmės komisijoje nariui ponui Almunija. Ačiū pirmininkė. Esu įsitikinęs, kad visi sutarėme, kad dabartinėmis aplinkybėmis, kai akivaizdus yra cikliškumo padariniai, turime spręsti pasaulinę krizę. Matome ir teigiamų poslinkių. Matome, kad augimo, tarptautinės priekybos bei vartotojų pasitikėjimo ir investuotojų pasitikėjimo rodikliai gerėja. Pittsburgo susitikimo sėkmė leis mums surasti ir gyvendinti sprendimus, kurie būtų labai reikalingi. Taigi visi susitikimo darbo atvarkės klausimai turėtų, būtų, turėtų būti sprendžiami taip, kad valstybės narės sugebėtų, visos valstybės sugebėtų susitarti dėl to, kokius sprendimų reikia. Nes turime nusiųsti aišku signalą apie tai, kaip stambiausios pasaulio ekonomikos ketina stabilizuoti dabartinę padėtį bei kaip ketina toliau formuluoti uh, savo politiką. Buvo kalbėta ir apie strate veiksmų strategiją po krizės. Taip svarbu, turime pasimokyti iš šios krizės. Mes žinome iš savo ankstesnės patirties, po to, kas įvyko po 1929 metų, kad privalu galvoti apie tai, kokiamis aplinkybėmis gyvensime po krizės. Tai reiškia, kad pirmiausia turime vengti to, kas sukėlė dabartinę krizę. Tai yra neteisėtai e, išpūstų finansinių burbulų. Makroekonominė politika yra labai svarbi, tačiau negalime pamiršti ir priežiūros bei reguliavimus. Pastruosiuose e, didžiojo 20-ko susitikimuose buvo kalbėta apie bendrą požiūrį e, šiuo klausimu. Turime tęsti šios diskusijos Europos bei tar, e, tarptautinių lygmenių. Aš pritariu daugam, kas buvo pasakyta šį rytą. Pritariu tam, kad neverta kalbėti vien apie atlyginimus bei e, bankininkų priedus ir premijas. Tačiau tai ekonominė, socialinė prasme, net ir politinė ir e, etinė prasme yra svarbus klausimas. Europa į didžiojo dvidešimtuko darbo atvarkę įtraukė ir kitus klausimus, kitus aktualius klausimus. Tai pavyzdžiui, yra institucijų klausimas. Komisija ir pirmininkaujanti valstybė dar balandžio mėnesį valstybėms narėms pateikė rekomendacijas dėl bankininkų atlyginimų. Ir dabar visas pasaulis parėmė šias rekomendacijas. Be abejo, turime spręsti finansų sektoriaus problemas. Turime galvoti apie kapitalo restruktūrizavimą, apie bankų balansų rengimą. Tačiau, kad ir ką bedarytume, negalime pamiršti, kad esame priklausomi nuo kitų šalių nuo kitų pasaulio subjektų. Ir Lehman Brothers pavyzdys aiškiai parodo, kad tai, kas, įvyk, e, kas įvyksta vienoje šalyje, vienai per kitaip įtakos padėti kitose pasaulio šalyse. Mūsų tikslas turėtų būti neišgelbėti kokį nors vieną banką ar padengti to banko skolas. Mūsų tikslas turėtų būti užtikrinti smulkaus verslo viešųjų paslaugų, socialinės apsaugos sistemos tvarumą. Jei mūsų finansų sistema tinkamai nefunkcionuoja, jeigu ji dėl kokios nors priežasties sušlubuoja, visą mūsų uh, ūkį turi paremti kitos sistemos. Ir galiausiai vienas dalykas, apie kurį daug kas kalbėjo ir tai yra mokesčių oazės. Iš tikrųjų, didžiojo 20-ko susitikime Londone nebuvo rasti sprendimai, kurie leisti mums susitvarkyti su mokesčių oazėmis. Bet supraskime, kad labai sunku yra per vieną dieną sugalvoti, kaip galima būtų spręsti problemą, kuri egzistuoja jau daugybę metų. Per pastaruosius mėnesius mes sugebėjome geriau keistis informaciją mokesčių srityje. Taip pat nemažai pasiekta keičiantis informaciją dėl įvairių uh, finansinių operacijų bei slėpiamų mokesčių. Ir aš tikiuosi, kad šie mūsų veiksmai bus reikalingi ir pasiteisins ateityje. Uh, Per pastarusius šešis mėnesius mes padarėme daug pažangos, siekdami, kad finansinės operacijos nebūtų slepiamos nuo priežiūros institucijų. Mes norime piliečiams pasakyti, kad visi turi prisimti atsakomybę įveikiant šią krizę. ES be abejo turi kalbėti vienu balsu tarptautiniuose susitikimuose. Aš galiu Jūs patikinti, kad pirmininkaujant Švedijai bei padedant komisijai, Europa iš tiesų garsiai prabils vienu balsu. Mes nenorime apginti vienos valstybės narės. Mes norime, kad visa ES reikalautų, kad būtų sukurta globali reguliavimo sistema. Tik tai taip galėsime pasiekti realių rezultatų. Dėkuoju. Muchas gracias. Thank you very much. So the debate is closed. Dėkuoju. Baigėme svarstyti šį klausimą. O balsuosime uh, dėl šio klausimo per spalio plenarinę sesiją. Toliau periname prie tarybos pareiškimo dėl SWIFT ir